Be abejo, komisija ir vyriausiai galiotinė ir toliau darys, ką gali, tam, kad kovotume su šia diskriminacija. Pirmininkas, ačiū gerbiama. Komisarė, mes gavome e, rezoliucijos pasiūlymą iš vystimo komiteto. Užbaigėme e, šias diskusijas ir noriu pranešti, kad balsuosime dėl šio dokumento šiandien nuo 12 per balsavimo sesiją. Gerbiami kolegos, kitas klausimas mūsų darbo atvarkėje yra e, taip pat klausimas komisijai, kuri atsakoma žodžiu dėl teisinės valstybės ir žmogaus teisų Rusijoje, ypač atsižvelgiant į ksenofobiją ir homofobiją. Tai yra žaliųjų, kairiųjų, liberalų ir socialistų iniciatyva. Mm, pirmininkas sako, ieškau sąrašo, kur tas mano sąrašas. Pirmiausiai pasisakys ponia Ulrike Lunaček kaip šio klausimo autorė. Dvi minutės. Gracias, Ačiū pirmininkė komisarė, kolegos. Rusija yra svarbi valstybė ES išorės santykiuose. Rusija yra Europos tarybos narė ir pasirašė Europos žmogaus teisų deklaraciją. Taigi tariamai mūsų yra vienodi įsipareigojimai kaip europiečių laikytis žmogaus teisų standartų šiame žemynė. Tačiau tai, ką dabar mes matome, yra gazdinantis smurto augimas prieš tam tikrus žmonės. Ir čia mes kalbėsime šį rytą ypač apie. E, LGBTI žmonės, tai yra tų, ar tuos, kurie yra laikomi LGBTI žmonėmis. Neseniai buvo priimti du įstatymai, vienas federalinių lygmenių, vienas prieš tai, St. Peterburgė, kurie draudžia pro netradicinių lytinių santykių propagandą nepilnamečiams. Žinote, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad viešai kalbėti apie homoseksualumą negalima, nes tai laikoma laikoma nusikaltimu ir baudos gali būti iki 22 700 eurų organizacijai. Ir mm, dėl to, pavyzdžiui, um, um, filmų festivalis Boka Boks St. Peterburgė mm, nebe, tiesiog turėjo uždaryti, nebegalėjo veikti. Be to yra ir uh, toliau diskriminuojama žmogaus teisų organizacijos, yra tas taip vadinamas užsienio agentų įstatymas, kuris reiškia, kad bet kokie žmogaus teisų aktyvistai, kurie gauna finansavimo iš užsienio, yra laikomi užsienio agentais, tai yra šnipais. Ir um, kągi mes ten turėtumėm šnipinėti ten, kaip Rusija elgesi su žmogaus teisų pažeidimais. Ir ką mes girdime? Mes girdime, kad tas įstatymas uh, Um, dėl netradicinių seksualinių santykių propagavimo nepilnamečiams. Žinote, ką jis padarė? Prieš kokį šimtą metų buvo žymų rusų, kaip Čaikovskis uh, ar Petras Didysis, kurie, kaip žinoma, buvo gėjai, turėjo homoseksualių santykių. Taigi, ką Putinas ir Duma nori padaryti su, su tokiu įstatymu? um, tik tai nori toliau diskriminuoti, stiprinti smurtą ir tai palaiminti iš valstybės pusės. Taigi, komisarė, klausimas jums ir tarybai, bet tarybos nėra šiandien čia, ką jūs darote, kad pasirūpintumėt, jog lesbiečių, gėjų, tarplyčių asmenų teisės būtų ginamos Rusijai. Mums tikrai reikia to, nes kitaip bus dar didesnis problemas. Žmonės yra žeminami, prievartaujami, e, sakoma, kad e, taip, bet jie nėra žmonės e, ir uh, juos reikia priversti pasveikti ir kabutėse ir taip toliau. Mes žinome, kad yra daug problemų Rusijoje su smurtu prieš LGBT žmonės. Taigi, komisija, ką, e, komisarė, ką jūs darote šio klausimu mūsų užsienio santykiuose? Mes tikrai turime diskutuoti tos klausimus, turime užtikrinti, kad Duma pakeistų įstatymus. Tambien... Ačiū, reikia dvi minutės kaip e, klausimo autoriui, ponui Korneliui De Jong. Dank u wel, voorzitter. Het is uh, Ačiū pirmininkė. Akivaizdu, kad LGBTI asmenų padėtis Rusijoje prastėja sulik kiekvieną dieną. Matome YouTube e, vaizdo įrašus, kad žmonės yra užsipuolami dėl seksualinės orientacijos. Deja, tokio smurto matome vis daugiau. Taip pat jo stebime ir kitose šalise, taip pat ir ES šalise. Tačiau e, dažniausiai tokiais atvejais e, valstybių narių vyriausybės imasi priemonių, e, padeda nukentėjusiems kreiptis į teismą, taip pat yra atitinkamos gairės policijos institucijoms ir teismams traktuoti tokias bylas. Rusijojegi valdžios institucijos veikia kaip kitaip. Jo, jos patvirtino antipropagandos vadinamąjį įstatymą ir galime matyti, kad džiaugiamasi, kai žmonės e, yra užsipuolami ir prievartaujami. E, LGBTI asmenys prašė mūsų atsargiai reaguoti į jų atvejus. Mes turėtume įsiklausyti į žmonės gyvenančius Rusijoje. Taip pat reikia pasakyti, kad organizacijos žino, jog jos negali pačios savo padėti, joms reikia pagalbos iš išorės. Daugelis kolegų, taip pat ir aš, sulaukėme e, siaubingų atsakymų iš asmenų, kuriems siuntėme laiškus. Taip pat siuntėme laiškus ir komisijos pirmininkui. Daug yra kalbama, tačiau veiksmų imamasi mažai. Vyriausiai įgaliotinė sako, kad mes galime teikti paramą, tačiau kasgi atsitiks, jeigu parama bus draudžiama teikti. Tarkime, Europos tarybos lygių reikia imtis priemonių. Ar nebūtų galima parengti susitarimo, aš dabar kreipiuosi į ponę Malstrom, kuris užtikrintų geresnės sąlygas nukentėjusiesiems, nes asmenys Rusijoje yra persekiojami. Ar negalėtume mes nuveikti daugiau? Ar komisija negalėtų paaiškinti, ką darys šalia gražių žodžių. Ačiū. E, Ačiū, ponė De Jong. Turėjau pasisakyti kaip klausimo autorė ponė Kristina Ojuland, bet aš jos nematau salėje. Todėl mes tiesiog pereisime prie kito pasisakančiojo pono, pono Maiklo Kašmano dvi minutės su pusė. Jis taip pat yra šio klausimo autorius. Much, President. Ačiū pirmininkė. Gerbama komisarė. Uh, šitas įstatymas Rusijos 66-aisiais įsigaliojo, bet už tai atsakinga turėtų būti trečia ir vyriausybė, kuri, e, kurios panašus įstatymas įsigalio 88 metais. Kaip ir Šekspyras sakė, blogis dažniausiai gyvuoja stipriai, o gėris turi slėptis. Taigi mes matėme, kad ir, ir JAV buvo į, priimtas federalinis, panašus federalinis įstatymas. Į tai reikia irgi žiūrėti, ne tik tai LGBT ir jų e, NVO, bet ir kitos mažumos ir kitos NVO turėtų kovoti dėl šios problemos. Devynios organizacijos dabar e, yra paduotos į teismą, 18 gavo pranešimą, kad jie, jie pažeidė tam tikrą įstatymą, 23 organizacijos gavo perspėjimą nepažeisti šio įstatymo. Taigi taip pat yra grasinama pilietinės visuomenės atstovams jie yra vadinami Rusijos priešais ir Rusijos tradicinių vertybių, kokios jos bebūtų priežais, kada tik tai pradeda ginti LGBT mažumas, imigrantus ir visus kitus. Bet noriu pasakyti, kad šitie įstatymai neatspindi e, tikrų e, Rusijos vertybių, tai yra diktatoriškas stilius. E, E, kuriuo mažumos yra nutildomos. Todėl Rusija turėtų gerbti žmogaus, įsipareigojimus žmogaus teisėms, taip pat ir Europos konvenciją dėl žmogaus dėl pagrindinių teisių. Komisija, gerbama komisarė, kreipiuosi jūs ir į EIVT. Pirmiausia, reikėtų tęsti e, stebėjimus Rusijoje ir dažnai ir be jokių nuolaidų užmėgti dialogą apie šį, šį klausimą. Čia turiu galvoje ir politinius susitikimus, ir žmogaus teisų konsultacijas. Ir antra, komisija, e, prašau, e, svarstyti vizų liberalizavimo su Rusijos federacija atidėjimą. Neturėtumėm jiems suteikti dovanėlių e, tų sąskaitą, kuriuos jie diskriminuoja. Taigi prašau atsižvelgti į šios mano du prašymus. Pirmininkas, ačiū Michael, ponia komisarė, žodis jums pasisakyti ir atsakyti į e, klausimą. Ačiū, aš žinau, kad mm, tas klausimas neramina parlamentą, jau nekartą e, jis kėlė šį klausimą e, per pastarėmėsi mes e, pritarėme jūsų susirūpinimui dėl žmogaus teisų situacijos Rusijoje ir visų pirma noriu patikinti jums, kad e, tas e, čia išsakytas susirūpinimas tikrai sulaukė mūsų ryštingos reakcijos ir nuo pat pradžio ES pareiškė, kad mes galvojame, jog Rusija turi laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų ir siekti visiškai, visiškos įstatymą viršenybę žmogaus teisų gerbimo ir kaip galima labiau demokratiškesnės visuomenės. Mes nekartą um, išryškinome E, tų įsipareigojimų netitikimo, ir, netitikimo tiems įstatymams dėl šmeišto, dėl um, NVO um, finansavimo, dėl propa, uh, homoseksualių santykių propagavimo, uh, dėl interneto cenzūros ir taip toliau. Tie klausimai iš esmės susijęs su pasaraisiais dviem įstatymais dėl um, užsienio agentų ir dėl um, netradicinių seksualinių santykių propagavimo vaik, uh, vaikų ir nepilnamečių tarpe. Noriu pasakyti, kad nuo birželio mėnesio ES reagavo į tai. Visų pirma, Mes toliau vykdu, dedame e, diplomatinės intensyves pastangas, kad būtų galima tie, e, tuos įstatymus e, panaikinti ir mūsų atstovas kiekvieną kartą viešai pasisako, kai tik tai yra problematiški įstatymai priimami ir mūsų pozicija yra labai aiški ir gerai žinoma. Mes taip pat sistemingai keliame tuos klausimus visose mūsų diskusijose su mūsų partneriais Rusijoje. Mes galvojame, kad įstatymas draužiantis taip vadinamą homoseksualinę propagandą stigmatizuoja individus ir grupės ir lemia smurtą. Todėl mes paraginome Rusiją pakeisti šį teisės aktą. Mūsų žmogaus teisų konsultacijose tai padarėme, bet taip pat ir kitose dialogose aš pati reguliariai palaikau ryšius su Rusijos valdžia, ypač teisingumo ir vidaus reikalų ministerija ir aš niekartą kėliau šį klausimą Maskvoje ir susitikimuose um, Briuselė ir kitur. Taip pat mes Maskvoje mm, ryštingai keitėmis nuomonėmis su prezidento tarybos žmogaus teisų atstovais ir jie Katerinburgo vadovų sutikime praeitą vasarą irgi buvo iškelti tie klausimai. Ir vyriausiai galiuoti Aštan um, išryškino es susirūpinimą dėl to, kad pilietiniai visuomeniai traukiasi erdvė ir todėl Rusija žengia ne tą kryptimį. Mes taip pat pabrėžime tai, kad labai svarbu sukurti geresnį forumą žmogaus teisų konsultacijoms, nes mūsų manimu tai turi vykti Maskvoje, ten dalyvaujant taip pat ir Rusijos ministrams. Kitas dėrybų raundas yra numatomas metų pabaigai. Trečia, mes taip pat aktyviai veikiame daugia šalių pagrindų ES kreipėsi į Junktinių tautų žmogaus teisų tarybą rugsėjo 17 dieną per 24 sesiją, kad skubai dėmesys būtų atkreiptas į situaciją Rusijoje dėl tų dviejų teisės aktų ir paraginome Rusijos federaciją vykdyti savo įsipareigojimus apginti pagrindinių um, teisų, tai yra išaiškos susirinkimo uh, laisvė, kad tai būtų visiems garantuotos laisvės. Taip pat labai svarbu, kad būtų tolerancija ir mažumų įtraukimas atstovavimas Rusijos visuomeniai. Mes panašius pareiškimus ir, tai, ir, ir Europos taryboje padarėme ir EBPO. Ir, me, EBPO. ir mes labai tikimės, kad Rusija peržiūrė šių teisės aktų įgyvenimą ir visiškai prisid, įgyvenins Venecijos komisijos rekomendacijas iki kitų metų. E, pirmininkė parlamentarai vien tai, kad Rusijos federacija, e, e, jau pats žmogaus teisų organizacijos egzistavimas Rusijoje yra pasakytas į pavojų, kaip kad golos ir taip toliau. Ir ir jeigu yra um, NVO, kurios gavo finansavimą iš užsienio, gavo perspėjimą, kad jiems bus pritaikytas įstatymas dėl užsienio agentų. Iš tikrųjų, tai yra skirta toms um, NVO užtildyti per uh, savęs primestą cenzūrą, um, per pasangas nutildyti juos visiškai. Ir aš galvoju, kad mes toliau turime padėti um, NVO tęsti įgyventi savo teisėtą darbą. Ir tai labai svarbu tokios rytise kaip žurnalistų teisų gynimas, mažumų teisų gynimas. Tai prisėda prie statymo viršenybės įtvirtinimo Rusijoje. Mes toliau um, remsime pilietinės visuomenės organizacijas, ypač per um, EIDHR Rusijoje. Mes ir toliau palaikysime ryšius uh, Maskvoje, regionuose ir Briuselėje su tokiamis organizacijomis. ES Svetus atstovas žmogaus teisėms, e, Stavras Lambrinydis, puikiai jums pažįstamas žmogus, tikrai palaiko ryšius su žmogaus teisų aktyvistais ir pilietinė visuomenė ir Rusija jis vyks šio mėnesio pabaigoje. Per pasarį e, mėnesį mes panaudojame visas galimybės, kad dar kartą paremtumėm jų darbą ir pabrėžtumėm, kad tikrai jie nėra niekieno agentai. Ir tai buvo taip pat pasakyta ir per EIVT pareigūnų lankymasi Rusijoje rugsėjai ir um, per pasarę bendrąją asamblėją narė ES ir Rusijos pilietinės visuomenio forumo um, šį pirmanį, tai taip pat buvo dar kartą pakartota. Mes norime, kad būtų taip pat um, įvertinta teisingumo sistema visa, pilietinės visuomenės spaudimas, seksualinių mažumų um, diskriminavimas ir įstatymo viršenybės trūkumai uh, tikrai pakenks mūsų dvišaliams santykiams su Rusija. Rusija turi žinoti, kad tikrai tokie pasikeitimai nepagerins mūsų santykių ir mes galvojame, kad galvojant apie Rusijos interesus labai svarbu svarbu sustiprinti įstatymo viršinybę ir priimti tokius teisės aktus, kurie atitiktų jų įsipareigojimus ir tas vertybės, kuriams pritarė tarybos, Europos tarybos nariai. Mes norime paremti e, Rusiją, padėti jai, nes tai yra mūsų kaimynė, bet mes tikimės atviro ir konstruktyvaus dialogo. E. Ačiū, gerbama komisarė. Dabar žodis Pasisakančiųjų frakcijų vardu EPP frakcijos atstovas ponas Krzysztof Lisek. Dvi minutės. <clears throat> Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowna pani. Ačiū pirmininkė. Gerbama komisarė, gerbiami kolegos, prieš pasisakydamas apie Rusiją norėčiau su jumis pasidalinti labai liūdna žinia, kurią ką tik gavau. Ponas Martinsas mirė. Jis mirė prieš keletą minučių. Norėčiau išreikšti užuojautą jo šeimai ir tikiuosi, kad mums prieš balsuojant taip pat ir pirmininkas pagerb šį puikų e, politiką ir europietį. Dabar perėsiu prie Rusijos. Labai džiaugiuosi girdėdamas, kad turima komisarė kalba taip ryštingai ir tvirtai. Galėčiau tik paploti ir pasakyti, kad pritariu kiekvienam žodžiui, kurį jūs ištarėte. Ir ga, praktiškai galėčiau pabaigti savo pasisakymą. E, džiaugiuosi, kad vyriausiai galiotinė ir Europos komisija taip aktyviai veikia, bandydama pakeisti šį labai labai keistą teisės aktą. Tai yra nepriimtina 21 amžiuje. Ir manau, visi turėtumėm e, kreiptis ir į mūsų pačių valstybių narių e, vyriausybės, kad ir jos spaustų Rusiją. Šis įstatymas yra skandalingas. Tai turėtų būti ne vien tik tai ypatingosios įgaliotinės ar komisarės vaidumuo veikti šioje srityje. Kiekvienos šalies ministras pirmininkas, kiekvienos šalies užsienio reikalų ministras bendraudamas su Rusija turi pabrėžti, kad mes nesitaiksime su situacija, e, kurioje, bu, jeigu galios e, toksai keistas įstatymas, kuriuo pažeidžiamos pagrindinės teisės. Pirmininkas, ačiū. Socialistų frakcijos vardu pusantros minutės suteikiu žodį ponui Enrique Guerrero. Ačiū pirmininkė, dėkoju komis, poniai komisariai. Norėčiau prisidėti savaime suprantama prie e, užuautos išreikštos pono Martenso, pono Martenso šeimos, sužino, šeimai. Sužinojome, kad jisai tik iškeliavo ir visi žinote, kad jisai nepriklausė mano politiniai šeimai, bet ir. Ir mes tikrai pritarėme tiems patiems, toms pačioms vertybėms, būtent šioje srityje, apie kurią kalbame šį rytą, apie žmogaus teisės, apie žmogaus orumą. Žmogaus orumą galima pažeisti įvairiausiais būdais, dėl įvairiausių priežasčių, dėl įvairiausių žmogaus teisio nepaisimo. Ir vienas iš, viena tų teisių yra būtent teisė apsispręsti dėl lytinės, lytinių pažiūrų. Todėl, manau, kai mes kreipiamės į Rusiją ir prašome e, gerbti, šias, gerbti statymo viršienybę, mes iš tikrųjų ne tik tai bandome apginti tos mažumos teisės, bet visos visuomenės teisės, nes visa visuomenė nukenčia, kai yra pažeidžiamos visuomenės dalies teisės. Todėl aš labai džiaugiuosi pono Lambrinidžio ir visos komisijos darbų turime aiškiai Rusijai e, išreikšti, kad ji yra svarbu, svarbi kaiminė ir mūsų santykiai yra bendro pobūdžio, globalų santykiai ir tų globalių santykių dalis yra ne tik tai, e, ne tik tai ekonominiai santykiai, energetiniai santykiai, bet taip pat ir žmogaus teisės. Pirmininkas, ačiū. Žaliųjų frakcijos vardu dvi minutės su pusę poniai Intveld. Uh, yes, Ačiū. Pirmininkė. Pone komisarė, nėra tarybos atstovų, galime juos pasveikinti, kaip visada. Žinome, kas vyksta Rusijoje, visi yra sunerime dėl pastarojo meto įvykių. Ir aš manau, kad tų įvykių kombinacija yra labai ypatinga. Yra įstatymas nukreiptas prieš LGBTI asmenis, taip pat yra uh, įstatymas, kuris skatina priekabiauti prie NVO. Ponas Putinas, buvęs KGB agentas, e, sukūrė dar vieną programą, kuri leidžia stebėti masiškai asmenis. Ir tokia masinio stebėjimo programa leis jam stebėti žmonės ir bauginti žmonės bei juos uždaryti. Aš manau, kad tai padidins savicenzūrą. Mes turėtume būti griežtesni, turėtume kalbėti ne tik apie dialogą su Putinu. Man atrodo, kad žodis dialogas Putinui neturi daug prasmės. Turiu keletą pastebėjimų. Pirmiausia, dėl tarptautinio komiteto požiūrio. Tai galbūt nėra mūsų reikalas, bet mane šokiruoja ir baugina toks požiūris ir nepalaikymas NVO ir LGBTI asmenų. Sakymas, kad tokia pagalba bus politinio pobūdžio, ar tai būtų politika priminti Putinui apie Europos tarybos sutarties nuostatas, ar tai būtų politika reikalauti, kad būtų laikomas žmogaus teisų įstatymų nuostatų, tai ne, nėra politika. Aš taip pat noriu pasakyti IOC ir jo uh, nariams. Šie asmenys taip pat yra žmonės. Tyla taip pat gali būti žinutė, tai gali būti Putino palaikymo žinia. Taigi aš norėčiau kreiptis į IOC, kad būtų peržiūrėtas jų požiūris. Mes, kaip Europos Sąjunga, prisijungsime prie EŽTT ir vienas iš jų narių visiškai negerbė taisyklių, todėl mes turime pagalvoti apie Rusijos, apie galimybę sustabdyti Rusijos dalyvavimą žmogaus teisų taryboje. Taip pat dėl pasiūlymų dėl vizų liberalizavimo su Rusija mes negalime apsimesti, kad nieko nevyksta. Manau, kolegos, turiu dar vieną pasiūlymą. Mes turėtume palaikyti nevyriausybinės organizacijas ir LGBTI asmenis Rusijoje. Galbūt galėtų Europą pagalvoti ir apie ES finansinę pagalbą šiai asmenų grupiai ir turėtų ignoruoti tą draudimą finansuoti NBO, nes mes kalbame apie pagrindinius ES principus ir vertybės. Ačiū. Ačiū žaliųjų vartų pusantros minutės poniai Marijai Kornelisen. Thank you, Mr. Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Rusija yra didelė mūsų kaiminė. Ir aš labai norėčiau, kad Rusija priartėtų prie ES, būtų daugiau priekybos, daugiau keliavimo ir daugiau sąsajų. Tačiau Putino režimas stumia Rusiją toliau nuo ES. Propagandinis įstatymas nukreiptas prieš gėjus yra simbolis, kuris susidoroja su tuo, kurie nepatikauja prezidentui Putinui. Įstatymas draudžia finansuoti NVO, traktuoja juos kaip užsienio agentus ir tai dar vienas žingsnis uždaryti pilietinės visuomenės gynėjus. Kokiosgi yra pasiekmes? Jauni gėjai yra persekiojami, jiems yra grasinama, smurtas prieš LGBT asmenis auga, aktyvistai yra sulaikomi ir persekiojami. ES ir kai kurios valstybės narės vis dar laiko Putino režimą kaip įprasta draugiška vyriausybė. Mano pačios šalyje, Niderlanduose, mes švesime 400 metų jubiliejų, kalbant apie santykius su Rusija. Tačiau atrodo, kad padėtis keičiasi. Atėjo laikas žiūrėti į Rusiją ir Rusijos valdžios institucijas institucijas kaip į draugus. Jie nėra mūsų draugai, jie nėra pilietinių teisų draugai, jie nėra Rusijos piliečių draugai, jie yra tik savo galios draugai. Ir kalbėkime aiškiai, nebegalime kalbėti apie vizų liberalizavimą, priekybos sąlygų palengvinimą, kol nebus užtikrintos pilietinės teisės ir LGBT asmenų teisės. Mes negalime džiaugtis ir švesti čia Rusijos pasiekimų, neakcentuodami būtinybės, kad būtų laikomasi tokių teisų kaip žodžio laisvė. Rusija turi susilaukti tam tikrų pasiekmių. E, tokių pasiekmių turi būti susilaukta ir Europos taryboje. Ir negalime laukti, kol situacija dar labiau suprastės. Padarykime viską, ką galime, kad palaikytume Rusijos piliečius, kadangi jų vyriausybė juos apleido. Ačiū. Ačiū, pono Kornelis, pusantros minutės ponui Tanokui. Pirmininkė, daug kas iš mūsų iš įvairių pusių matome, matėme, kaip geležinė uždanga krito ir buvusios Tarybų sąjungos valstybės e, džiaugiasi laisvė. Paskui prieš dešimt metų Mikhailas Khodorkovskis e, buvo pasodintas į kalėjimą, kuriame vis dar yra, jis yra socialinio teisingumo auka. Tai parodo, kad iš tikrųjų įstatymą viršienybė rimta ir palaipsniui vis mažėja Rusija. Jos vyriausybė um, pavertė priešais visus tuos, kurie nori gyventi gyventi taikiai, niekam nekenkdami. Smurtiniai išpoliai prieš gėjus, mažumas, tai tikrai neapsiriboja vien Rusija. Tačiau ta retorika, kuris klinda iš Rusijos valdžios lūpų pastaraisiais mėnesiais, tarsi legitimizuoja tokį smurtą. Mes žinome, kad tai labai išaugo nuo tada, kai teisės aktai Dūmos buvo priimti diskriminuojantis LGBTI. Mes žinome, kad mūsų visuomenė didžiulį dėmesį skiria tam, ką mes tradiciškai vadiname mūsų įprasnį pagrindinėmis vertybėmis. Tačiau iš tikrųjų, kaip Europos tarybos narė, ši šalis negali trukdyti LGBTI prie, um, prieiti prie visų tinklų ir uh, atimti iš jų teises. Aš noriu paklausti, ką ES padarė, kad tuos pagrindinius žmogaus teisų ir įstatymo viršinybės klausimus iškeltų uh, Rusijos valdžia. Aš girdėjau, ką komisarė Malstrom pasakė. Niekas nebejoja, kad mūsų komerciniai strategijai strateginiai saugumo klausimai yra labai svarbus Rusija. Tačiau mūsų pareiga taip pat ir garsiai pasisakyti, kad būtų užtikrintas teisingumas tiems, kurie yra labiausiai pažeidžiami visuomenėje. Minuto, inter... Ačiū minutę poniai Kornelijai Ernst, ji kalbės kairiųjų vardu. Ich erinnere mich an eine Nachricht im Fernsehen äh, über eine russische. Ačiū. Mačiau per televizorių kaip rusė moteris stovėjo stadione iškėlusi plakatą prieš šį propagandos įstatymą ir ją puolė daugybė žmonių ir policija galų galę ją išvežė suėmusi. Taigi matome, kad Rusijoje gyvuoja šita baisi tradicija ir tai yra, tai yra siubinga. Dabar yra priimtas įstatymas ir reikia kuo greičiau kažko imtis. Reikia užtikrinti, kad bus gerbiamos žmogaus teisės taip pat ir Rusijoje, kaip ir kitame, kaip tose pasaulio dalyse. Reik, galbūt apie sankcijas kalbėti nėra prasmės, bet reikia labai rimtai tai pažiūrėti. Todėl dėkoju komisariai už tokį požiūrį. Na, bando užmėgsti diskusiją galbūt vienintelę E, diskusiją ir labai pykstu ant tarybos, nes kaip ir paprastai šiais klausimais taryba visą laiką e, tyli, mano, kad neturi kuo prisidėti prie kovos su homofobija tokiuose šalyse kaip Rusija. Šitas klausimas yra labai svarbus, ypač tiem žmonėm, kurie dėl to kenčia. Uh, Norėčiau sugrįžti į Rusiją, tarkim, per atostogas ir įsitikinti, kad padėtis keičiasi. Pirmininkas, ačiū. Ponas Štatler e, pasisakys e, vardu tų, kurie nėra vis prisijungę prie frakcijų. Ačiū pirmininkė. Prieš kelias savaitės mes priėmėme rezoliuciją prieš Rusiją, nes į nesikišimo į kaiminių šalių politiką principas buvo pažeistas. E, bet mes jaučiame labai stiprius neigiamus jausmus Rusijai. Mes nesijimame jokių ir kišamės į jų reikalus e, realiai šiandien. E, mes nieko nesakome apie Saudo Arabiją, pavyzdžiui, kur žmonės um, diskriminuojami dėl, seksu, dėl lytinės orientacijos arba dėl kitų priežasčių. Mes matėme, pavyzdžiui, Turkijos žmogaus teisų pažeidimus, bet toliau tęsėme dėrybas dėl stojimo Europos Sąjungos sąjungą. Taigi nematau tiesiog prasmės, kodėl mes dabar diskutuojame pasisakydami prieš Rusiją. Visos tos priemonės, apie kurias čia dabar kalbame, palaiko jas Rusijos žmonės. Tai jeigu mes norime gerbti demokratiją, turėtumėm gerbti e, Rusijos žmonių valią. Tai yra visiškai Rusijos asmeninis vidinis klausimas, su kurio pati Rusija turi susidoroti. Taigi iš šių diskusijų aišku, kad mes patys savo prieštaraujame. Rusija nori gerbti šeimos vertybės, o mes turime gerbti Rusijos vertybės ir gerbti tai, kad Rusijos piliečiai nėra tokie kaip mes. Jie, jie nesilanksto marginalinėms mažumoms. Jie turi teisę patys savo vidaus klausimus spręsti uh, e, savarankiškai ir niekas neturi kištis į Rusijos e, reikalus. Taigi, dabar suteiksiu žodį poniai Štifler, kurie pasisakys savo vardu, ne frakcijos. Ačiū pirmininkė kolegos. Mm, įstatymo, įstatymai buvo priimti ribojantis susibūrimo laisvę, išaiškos laisvę, įstatymai buvo priimti dėl e, propagavimo draudimo. Tai iš tikrųjų ksenofobija, homofobija Rusijoje toliau plinta ir e, mm, žmogaus teisų situacija neramina Rusijoje. Dėl homoseksualių e, asmenų priimti teisės aktai skatina diskriminaciją, nors jau ir taip jų situacija yra labai sudėtinga sudėtinga Rusijoje. Tai pažeidžia Europos žmogaus teisų e, konvenciją ir homofobijos situacija yra baisi Rusijoje. Mes negalime būti abejingi, e, neturime tokios teisės. ES turi daugiau kažką padaryti. Mes turime kreipti Rusijos valdžios dėmesį į tai, kad tokie įstatymai turės dramatiškų padarinių, e, kad Rusija turi laikyti savo tarptautinių įsipareigojimų. Labai svarbu, kad Catherine Ashton ir Europos išorės veiksmų tarnyba kaip galima dažniau dažniau ir nenuilsamai kelstų tuos klausimus, kurie yra tokie rimti, tai yra diskriminavimas. Žodis pusantros minutės poniai Joanai Seničin. Dziękuję, panie przewodniczący. Unia Europejska jest zainteresowana. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga nori stiprinti dvišalius santykius su Rusija. Tačiau mes tikimės, kad įstatymo viršenybė, žmogaus teisės ir demokratiniai principai bus gerbiami. Todėl nerimaujame dėl to, kad Rusija ne, nesilaiko savo tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisės rytyje, kaip kad tai yra numatyta Europos žmogaus teisų konvencijoje. Uh, ir Europos pilietinių ir politinių teisų akte. Baisus išpoliai, ksenofobiniai, homofobiniai išpoliai labai neramina. Nevyriausybinės organizacijos, kurios stebi žmogaus teisų pažeidimus, negali tęsti savo veiklos. Teisės aktai ribojantis e, taikius protestus taip pat labai neramina. Kiti teisės aktai akt, tai dėl e, užsienio agentų šmeišto ar LGBTI e, žurda, žurnalistų, žmogaus teisų, žurnalistai ir žmogaus teisų aktyvistai, kurie buvo nužudyti. Dėl jų net bylos netyrimos. Birželio 13 dieną mes priėmė rezoliuciją dėl įstatymo viršeinybės Rusijoje, tačiau um, tai buvo veltui. Tai aš noriu paklausti, kokios priemonės yra numatoma šioje srityje. Ar mes aiškiai pasakėme Rusijai, kad ji privalo laikytis žmogaus teisių, nes tai dar pagerintų jos um, įvaizdį, reputaciją Europos Sąjungoje? Ačiū. Minutė ponui Filbenion. No le veo nematau, neseniai jis dar buvo salėje, bet tikriausiai išėjo, todėl žodis dabar taip pat minutė ponui Adam Bilan. Jednym z przykładów rosyjskiego autorytaryzmu jest z całą pewnością. Vienas iš autoritarinės Rusijos valstybės pavyzdžių yra užsienio agentų įstatymas. Daugiau nei 200 nevyriausybinio organizacijų dabar yra laikomos užsienio agentų agentūromis jos yra labiau kontroliuojamos ir tos organizacijos, kurios gauna finansavimą iš užsienio, turi atsisakyti šių lėšų. Aš ypač noriu pabrėžti tas organizacijas, kurios yra susijusios su teisinės valstybės klausimais. Organizacija Golos buvo uždrausta, o ji teigia, kad rinkimai buvo surenkti nesažiningai ir mane visą tai labai neramina. Mane neramina ir tie Rusijos armijos manevrai. Iš tiesų vyksta didžiulės pratybos. Negirdėta apie tokias buvo sovietų laikais. Aš manau, kad diplomatija turi imtis veiksmų. Ačiū. Dvi minutės ponui Kukan. Thank you, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Rusija yra mūsų dėmesio centre jau dėl daugelio priežasčių sočio olimpinės žaidynės artėja ir kyla įvairių klausimų. Akivaizdu, kad padėtis šalyje yra rimta. Mes matome, kad Rusija susidoroja su pilietinės organizacijos, organizacijomis, baugina kaimynus ir mes turime reaguoti į tai. Neramina tai, kad matome labai daug spaudimo šalyje. Pirmiausia, Rusija e, užsipuola savo pilietinę visuomenę, skleidžia baimę ir apsunkina kai kurių NVO darbą. Taip vadinamojo užsienio agentų įstatymo išleidimas, taip pat kito federalinio įstatymo draudžiančio propagandą išleidimas E, rodo, kad tai yra diskriminacinio pobūdžio įstatymai, kurie buvo patvirtinti per pastarosius keletą mėnesių. Šie du įstatymai yra ne tik represyvinio pobūdžio, galima įvairiai interpretuoti pagal juos teisę. Tada teisingumo sistema tampa politinės galios e, įrankiu Ir visuomenė tampa tokia, kurioje kai kurios grupės yra pažeidžiamos, su kai kuriais asmenėmis yra elgiamasi kaip su antraklasiais. Rusija e, spaudžia kaimynus, pavyzdžiui, Armenija spaudžia prisijungti prie muitų sąjungos, taip pat e, spaudžia ir Ukraina, kuri dabar yra pasiekusi kryškelę tarp rytų ir vakarų. Šią savaitę mes matėme, kad Rusija vykdo ir priekybinį spaudimą Lietuvos atžvilgių. Padėtis e, Rusijoje prastėja, todėl mes neturėtume tylėti padėtį, turėtume išreikšti savo susirūpinimą labai aiškiai ir kategoriškai. Ačiū, ponė pirmininkė. Žodis ponui Mitro Repo minutė. Euroopan eh, unionin. Europos Sąjunga turi elgtis nuosekliai, kalbant apie santykius su Rusija. Mes turėtumėm pirmiausiai palaikyti žmogaus teisės ir demokratiją. Bendradarbiavimas ir asociacija su Rusija yra labai svarbu, bet mums turi kelti nerimą e, įstatymo viršenybės klausimas šioje šalyje. Negalime leisti, kad žmogaus teisės ir mūsų vertybės būtų pakartotinai pažeidžiamos ir, ir, ir mes visiškai nieko nedarytumėm. Labai dėlį nerimą kelia situacija, imigrantų situacija ir LGBT situacija. Iš tikrųjų, Rusijoje smurtaujama be, be ribų prieš šias mažumas. Taip pat yra grasinama e, nevyriausybėmis organizacijoms, kurios dažnai turi baigti darbą ir išsikelti iš Rusijos. Yra diskriminuojamos lytinės mažumos ir netgi pažeidžiami Rusijos tarptautiniai įsipareigojimai. Rusija turi keisti šią padėtį, o mes turime turėti galimybę atvirai kalbėti su pilietinė visuomenė. Pilietinė visuomenė yra turtas, o ne grėsmė. Taip pat ir Rusijoje. Ačiū, ponė Mitro. Dabar minutė ponui Streičiakui. Dobrý den, dámy a pánové. Já... Labą dieną, ponios ir ponai. klausau šių diskusijų ir galiu pritarti daugumai argumentų ir komentarų. Visgi noriu pasakyti tai, kas, ką buvo galima pasakyti, bet dar kol kas negirdėjau. Aš gyvenau komunistinėje Čekoslovakijoje beveik iki 40 gimtadienio ir neturiu jokių priežasčių e, ginti tai, kas yra susijęs su Sovietų sąjunga, bet norėčiau pabrėžti, kad Rusija visgi nėra tarybų sąjunga, Rusijoje e, negyvoja komunistinis režimas ir komisija, atsiprašau, Rusija e, nedaro to paties, kas buvo daroma prieš 40-30 metų. Taip, tiesa, kad Rusijos kelias link demokratijos, demokratijos yra netoks, mm, kokio mes norėtumėm. Tai yra vingiuotas kelias, tikrai netiesus, bet visgi e, šiokios tokios žangos galime pastebėti. 50 procentų rusų priklauso ortodoksų bažnyčiai, kuri turi tam tikras specifines vertybės. Ir e, kai kurie mūsų išsakyti argumentai juos greičiausiai pažemintų, jei susipažeminti. Ačiū. Žodis ponui Vaidenholceriui pusantros minutės. Nolevėjau. Nematau salėje šio deputato. Todėl e, perėsime prie paskutinio pasisakančiojo šiame bloke ponas Vladžiak. Atsiprašau, Vlasak. E, gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, Rusijos vyriausybės požiūris į NVO ir mm, e, nepriklausomus e, žurnalistus, mažumas ir politiniai susidorojimai rodo, kad demokratiniai principai Rusijoje nėra taikomi tie, kurie e, nori ginti demokratinius principus, su jais yra susidorojama, jiems yra metami kaltinimai ir jų gyvybė netgi kartais grėsia pavojus. Būtent todėl reikia garsiai pasakyti, kad nepaisant visų pastangų mums nepavyko pakeisti Rusijos požiūrio į žmogaus teisės ir pagerinti tą prastą situaciją. Žmogaus teisės, teisų klausimai abiejų šalių yra deklaruojami kaip svarbus dalykas, tačiau tai yra tik tai žodžiai ir lieka deklaracijomis e, iš ES pusės ir iš Rusijos pusės ir neturi jokios įtakos ES ir Rusijos e, santykiams, taip pat ir kalbant apie priekybos santykius, komercinius santykius. E, dabar netgi siaučiant ekonominiai kriziai kartais ES pamiršta savo vertybės ir tiesiog užsimerkia dėl ekonominės naudos, bet to nereikėtų daryti. Ačiū. Dabar pereisime prie spontaniškų pasisakymų dalies. Turime keturis e, kolegas, kurie norėtų pasisakyti. Pirmiausiai minutę poniai Petrovič. kurios dėja salėje nėra, nors prašė žodžio. Pagavo pirmininko akį, bet išėjo iš salės. Kągi, tada ponas Donskis, kuris dalyvauja posėdėje ir irgi nori pasisakyti. Yeah, you, uh, so paradox... Ačiū, pirmininkė komisarė. Šis situacijos paradoksas yra toks, kad vietoj to, kad džiaug švestų savo didžiulės tradicijas, žmogaus įsigynėjų Sinavski, uh, Bukovski, uh, ta e, e, valstybė galėtų džiaugtis tokiamis tradicijomis, Sakharovo ir kitomis tradicijomis. Dabar mes matome e, Tarybų sąjungos šmėklas, kuomet stigmatizuojamos NVO, LGBTI asmenys. Taigi klausimas yra, kas vyksta Rusijoje. Rusija, kuri tikrai galėtų džiaugtis savo didžiulę dalimi, savo, didžiulę vaid, savo didžiuliu vaidmeniu žmogaus teisų gynimo srityje. Mes skiriame e, Europos parlamento apdovanojimą Sakharovo vardu, 20-ojo e, amžiaus žmogaus teisų aktyvistų vardu. Dabar Rusija e, atrodo bando tai stigmatizuoti, paniekinti. Tai man atrodo, apie tai turėtumėm kalbėti. Ačiū, Leonidai. Dabar žodis Polui Murphy. Thank you, President Rush. Ačiū, ponė pirmininkė. Rusijos nauji įstatymai, kurie draudžia netradicinių lytinių santykių propagandą, iš tiesų sukėlė visą bangą reakcijos ir smurto prieš LGBT asmenys. Tai nekelia jokios. Tai nėra nuostabu, nes toks buvo ir tikslas. Reikia pareikšti, kad Valstybė smerkia tokius veiksmus, tačiau YouTube rodo e, visas dešinėsias grupuotės, e, kurios imasi tam tikrų veiksmų, okupuokite pedofiliją, e, užsipuola muša kitus gėjus ir daugelis ir mano pažįstamų buvo nekarta sulaikyti valdžios institucijų dėl to, kad dalyvavo paraduose, taip pat vėliau buvo mušami dėl to, kad pasisakė už teisės ir pasisakė prieš rasizmą. Šis teisės aktas pas, nukreiptas prieš žmogaus teisės ir iš tiesų Maskvoje uh, uh, matome labai daug prastų pavyzdžių, kai buvo sulaikyti asmenys, vėliau pradėjo bado streiką. LGBT asmenys yra išnaudojami ir jeigu kyla grėsmė vienam, kyla grėsmė ir daugybei asmenių, visi tie, kurie pasisako už žmogaus teisės, už darbuotojų teisės, turėtų laikytis vieningos pozicijos. Ačiū ponui Paul ir galiausiai dar vienas kalbėtos pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą, ponas Brons. We've heard from the commissioner that Iš komisijos narės išgirdome, kad reikia gerbti teisės viršinybę Rusijoje. Žmonės neturėtų būti smerkiami, jeigu jie nepažeidžia aiškiai teisinės sistemos. Tačiau vakar išgirdome iš piliečių laisvių komiteto pirmininko, kad žmonės kaltinami siaubingais nusikaltimais ir nužudimais gali būti laikomi kaltais dar prieš teismo procesą. Aš manau, kad reikia E, gerbti visus. Prieš kreipdami pirštą į Rusiją turėtume pažiūrėti į savo pačių elgesį. Mes girdėjome, kad Rusija riboja žodžio laisvę. Jeigu taip yra, tai būtų siaubinga. Tačiau kiek valstybių narių uždaro asmenis už tai, kad e, jie reiškia savo nuomonę ir ne, nevykdo jokių smurtinių veiksmų. Aš e, nežinau, kaip dėl minties kriminalizavimo. Daugelis parlamentarų kalbėjo sąžiningai ir nuoširdžiai, bet aš manau, kad už šių diskusijų slypi kita darbo tvarkė, kuri nėra susijusi su seksualumu arba žodžio laisvė, bet iš esmės yra susijusi su Rusijos vykdoma užsienio politika. Ačiū. Ačiū. Baigėme spontaniškų pasisakymų procedūrą. Dabar užbaigsime diskusiją suteikdami žodį komisariai. Ji galės sureaguoti į mūsų pasisakymus. Cecilija, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai komisijos vardu norėčiau, norėčiau išreikšti užuojautą dėl pono Martenso netekties ir tikrai jį pagerbti, sakydama, kad jis buvo puikus politikas ir ES pilietis. Turiu gerą naujieną. Šiandien iš ryto Rusija nutraukė šimtaprocentinį Lietuvos e, sunkvežimių patikrą. Tai buvo galima pasiekti solidarumu su, e, solidarumu su pirmininkančia valstybė, bet vis tiek dar yra tikrinami e, pieno produktai. Čia yra geroji naujiena, yra ir blogoji naujiena. Mm, ponas Kozenko buvo nusiųstas į psichiatrinę ligoninę patikrinimams. Pasaulis buvo šokiruotas, perskaitęs ponos Kolokonikvos iš pusirajot laišką, kuriame jį aprašė baises kalinimo sąlygas ir savo e, bado streiką. Mes e, kreipsimės į Rusiją, e, kalbant apie ir prašysime, kad jinai galėtų susitikti su šeima ir su teisininkais ir kad būtų pakeistos sąlygos. Mes bendraujame Briuselėje ir Moskvoje su Greenpeace nuolatos ir su įvairiais konsulatais ir ambasadomis. Dabar mes viską darysime, kad kuo greičiau būtų paleisti visi 30 sulaikytų žmonių, e, kurie buvo sulaikyti dėl piratavimo iš Grimpys. E, dar pridėsiu prie to, kas buvo kalbama apie vizų e, liberalizavimo procesą. Mes deramės keturiais, keturiomis dalimis. Viena iš dalių, vienas skyrius yra žmogaus teisė narėm skirtas ir žmogaus teisų skyriuje mes padarėme mažiausiai pažangą ir visais lygmenimis kalbame apie tai ir ministrų lygių, ir vyriausybinių lygių. Taigi, atsiprašau, kad aš pirmoje savo kalboje apie tai neužsiminiau e, mane pritrenkė, kad plenarnėse sesijoje iš tikrųjų yra bendras sutarimas. Mums visiems kelia nerima padėtis Rusijoje, ypatingai tie du įstatymai ir kiti klausimai. Aš iš pradžių pasisakydama išdėšiau viską, ką e, ypatingo įgaliotinė Ir komisija daro tam, kad nuolatos būtų naudojamos visos priemonės iškelti šios klausimus, pasmerkti tokį elgesį, ieškoti galimybių, kaip, ką būtų galima pakeisti. E, labai džiaugiuosi palaikymu plenarinėje e, salėje ir tikiuosi, kad apie šitą klausimą dar kalbėsime ir kalbėsime, nes trumpalaikiu laikotarpiu tikrai tai nepasikeis. Ačiū, germas pirmininkė, už tokios svarbius debatus. Pirmininkas, ačiū. E, pasisakius poniai Malstrom, baigiame diskusijas šio klausimu. Rezoliucija nėra pateikta, todėl balsavimo šio klausimu irgi nebus. Užbaigiame diskusijas ir pereisime prie kito darbo atvarkės klausimo. Jó reggelt kívánok! A következő napirendi pontunk a Macmillan Scott jelentés. Kitas darbotvarkės klausimas yra pono Macmillan Scott pranešimas. Tai yra peticijų komiteto veiklos metinė ataskaita už 2012 metus. Kadangi ponas Macmillan negali dalyvauti